Allora, colleghe e colleghi, riprendiamo le nostre votazioni. Gerbėmieji kolegos, tęskime balsavimą. Balsuosime pono Davido ir pono Syvėts pranešimo apie Europos kaiminės politikos. Pradėkime balsuoti, kas už, prieš, susilaiko. Sveikiname abu pranešėjus. Ponios Intfeld pranešimas, ES kovos su terorizmu politika. Balsuojame dėl pirmojo pranešimo, pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradėkime balsuoti. Avete votato tutti? Ar visi spėjote balsuoti? Tuomet baigime balsavimą. Šis pakeitimas yra patvirtintas. Toliau rezoliucijos pro, projektas atkrinta, tai reiškia, kad ir baigiame balsavimo procedūrą. Linkiu visiems skanių pietų, na bent jau tiems, kurie nepasilikščioje salėje tam, kad paaiškintų balsavimo motyvus.